jų darbas, kaip Europos parlamento narių darbas ir pareigos yra nesus, nesuderinamos su e, eitomis nacionalinėmis pareigomis. Lapkričio 24 dieną nusprendėm, buvo nuspręsta Jean-Marie Kavada e, nominuoti socialinių reikalų ir darbo ir socialinių reikalų ir užimtumo komiteto e, nariu. Taip pat aš gavau informaciją apie narius, naujus nominuotus narius kitose e, komitetuose. Tas sąrašas bus paskelbtas. Jeigu